Yeah. So. Pa Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah. Pablo, ar tu jau pasiruošęs? Pono Borelio nėra, tai pradėsime nuo tavo dokumento. Prašau, ar galiu pradėti? Taip, dėkui. Atsiprašau už vėlavimą, bet nežinojau, kad mano klausimas bus pirmasis darbo atvarkėje. Gerbiami kolegos, nuo praėjusio mūsų posėdžio aš toliau gilinausi į prekybos palengvinimo susitarimus ir tie klausimai, kuriuos gilinausi, yra mano pranešime. Aš atsižvelgiau į kai kurias idėjas, kurias Envi komitetas pristatė savo nuomonėje ir taip pat į tas idėjas, kurias išklausiau susitikęs su kolegomis šešėliais pranešėjais iš šimtą. Iš Pirma, ką noriu pasakyti, tai be abejo yra tai, kad mano nuomonė priekybos palengvinimo susitarimai yra puikus. Šitas susitarimas labai padės ES eksportuotojams eksportuoti prekes veiksmingiau ir mažesniais kaštais, mažinant taip pat dėlsimus prie sienų. Tai yra taip pat labai geros žinios besivystančiams valstybėms, kadangi jos gaus techninė, techninės paramos ir pajėgumų stiprinimo pagalbos tam, kad galėtų atnaujinti ir modernizuoti muitinės procedūras. Be to, šitas sustarimas yra labai teigiamas e, daugia šalės darbo tvarkės kontekste, nes tai reiškia, kad e, valstybės galės e, naudotis tokiais ištekliais, kurie yra suderinti su šio amžiaus realybė. Todėl aš siūlau, kad Europos parlamentas pritartų tokiam susitarimui. O kalbant apie konkretesnius dalykus, kas mano pranešime yra minima, norėčiau paminėti keletą iš jų. Visų pirma, viena iš naudų yra ta, kad šio susitarimo įgyvendinimas e, bus naudingas keliais aspektais. Buvo atlikti bent keli tyrimai bandoma įvertinti šio sustarimo poveikį. Ir vienas dalykas yra aiškus. Šitas labai svarbus susitarimas iš tiesų sumažintų priekybos kaštus daugiau negu 10 procentų, o tai yra ypatingai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi jos tokiu būdu gautų prieigą prie naujų rinkų. Ir aš norėčiau pabrėžti savo pranešime, kad šis susitarimas yra palankus valstybių tolesniam vystimuisi ir kad juo yra numatoma atitinkama suma pinigų skirta padėti besivystančioms ir mažiau įsivyščiusiams valstybėms laikytis e, šio laikinių reikalavimų. Taip pat yra numatyti kai kurie pereinamieji laikotarpiai ir pajėgumų didinimo priemonės. Dar vienas dalykas, ką noriu pabrėžti, tai yra tai, kad šis sustarimas reiškia geresnį koordinavimą. Šiame procese yra labai daug įvairiausių veikėjų, UNCTAD, e, EBPO, pasaulio mūtinių organizacija, taip pat pasaulio prekybos organizacija ir todėl glaudus bendradarbiavimas yra be galo svarbus, norint užtikrinti, kad ir lėšos, ir žinios būtų nukreipiamos ten, kur jų labiausiai reikia ir kad būtų išvengta e, pastangų dubliavimuose. Kalbant apie laiko terminus, iš tiesų norėčiau, kad pasaulio prekybos organizacija e, atsižvelgtų į e, valstybių poreikius, kada reikia pasirašyti šitą susitarimą, kad visą tai būtų padaryta iki e, Nairobije vyksančios gruodžio mėnesį konferencijos. Tai reiškia, kad bent 106 iš 160 PPO organizacijų privalo ratifikuoti sustarimą, kad jis įgaliotų. Ir jūs turbūt įsivaizduojate, išklausę mūsų diskusiją šio parlamente praėjusią savaitę, kad Europos sąjunga taip pat turime kelis balsus pasaulio prekybos organizacijoje. Taigi tokie yra aspektai pabrėžiami mano pranešime ir aš labai tikiuosi kolegų palaikymo ir pritarimo. Dėkoju. Ačiū Pablo, toliau žodis šešėlinėms. Pranešėjams ponas Dantė. Dėkoju pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją Jis parengė labai įdomų pranešimo projektą, labai išsamų. Ir kaip ir pranešėjas, aš taip pat norėčiau pabrėžti šio susitarimo svarbą. Visų pirma, jis yra svarbus todėl, kad yra daugia šalių susitarimas, o antra, todėl, kad tai yra susitarimas, kuris, kaip ir pranešėjas paminėjo, leis sumažinti kaštus. Pasaulinės prekybos prekėmis srityje. Taip pat šis susitarimas sukurs naujas galimybes mažam ir vidutiniam verslui, nes joms yra sunkiausia pakelti administracinę naštą, o dėl šio susitarimo administracinė našta, našta sumažės. Be to, šiame susitarime, kaip ir pranešėjas sakė, yra laikomasi įvairių požiūrių yra atsižvelgiama kiekvienos valstybės situacija ir pagal jį, pagal jį yra numatoma galimybė net ir mažiau išsivysčiusiams valstybėms sulaukti techninės paramos ir pagalbos iš šalių donorių. Ir taip pat gauti išteklių, kurie būtų joms reikalingi įgyvendinti šį susitarimą. Tokia pagalba, techninė pagalba, techninės pagalbos mechanizmas yra numatomas ir mažiau išsivyšusiams valstybėms. Tai yra labai sveikintina. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Mes, Europos parlamentas, privalome veikti kaip galėdami skubiau, kad e, susitarimas būtų ratifikuotas. Europos Sąjunga iš tiesų pasaulio prekybos organizacijoje turi kelis balsus ir tai turėtų padėti surinkti reikalingus du trešdalius balsų tam, kad šis susitarimas įsigaliotų. Daug valstybių jau yra pasakiusios, kad jos nesinaudotų techninės pagalbos mechanizmu, tarp tokių galima paminėti Indiją ir Kiniją, taigi joms techninės pagalbos neprireiks, tam, kad jos gyvendintų susitarimą. Ir norėčiau dar priminti keletą nuostatų, kurios yra neprivalomos, bet orientacinės. Pavyzdžiui, elektroniniai mokėjimai, elektroniniai pervedimai, importas, eksportas, jo susitarimai. Ir šios nuostatos leidžia siekti labai svarbaus tikslo, būtent mažinti korupciją pasaulinėje rinkoje. Taigi šis susitarimas mums leis sukurti veiksmingesnį ir skaidresnį rinką, taip pat sumažėjęs laikas, kurio reikia e, atlikti tam tikrus prekių pervežimus arba lėšų pervedimus ir taip pat bus galima geriau išnaudoti pasaulinę priekybos rautų stebėjimo sistemą, bus užtikrintas skaidrumas ir veiksmų spartumas, o tai yra labai svarbu, norint, kad tarptautinės priekybos sistema būtų saugesnė ir greitesnė ir veiksmingesnė. Manau, kad tai yra labai svarbu žingsnis pirmin ir turėtume pasiekti šio sustarimo ratifikavimo, vykdami kaip Europos parlamentas, kaip galima greičiau. Ir Mes su pranešėju e, taip pat bendradarbiaujame, e, kiek galėdami glaudžiau, nes norime parengti pranešimą, kuris bus paremtas bendru susitarimu ir tikiuosi, kad jūs taip pat prisidėsite prie jo rengimo, pateikdami pakeitimus. Dėkui. Labas rytas, kolegos. Yra akivaizdu, kad priekybos tarpininkavimo susirimas yra labai svarbus san, sandoris e, daugelypėme priekybos pasaulyje. Ir per gana ilgą laikotarpį trūko bendrų kolektyvinių veiksmų. Ir reikia pasinaudoti bet kokią galimybę, kuri galėtų atverti galimybės e, e, priekybai pas, e, pasauliniu lygiu. Mes turėtume stebėti, kokie pokyčiai vyksta traptautinėje arenoje ir pagalvoti apie naują e, priemonę, kur galėtų atverti e, priekybos galimybės. Dėl to reikėtų sveikinti šį žingsnį. Taip pat aš sveikinu pranešėjas dėl jo pasiūlytų rekomendacijų ir manau, kad dvi trečiosios e, PPO narių turėtų ratifikuoti kiek galima greičiau. Ačiū, ponas Buchner. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už e, pranešimo projektą, jis man tikrai patinka. Vienas dalykas ir ypatingai svarbus, tai yra žingsniai, kuriais mažinama korupcija tarp muitinių oficialių pareigūnų, taip pat maisto sauga. Tai yra labai svarbus žodžiai tarptautinėje priekyboje. Dabartinė formuluotė yra gana griežta, tinkamo, tinkama formuluotė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą, kurį jis mums pristatė. Jame pabrėžiama, e, pabrėžiama daugelįpio priekybinio, priekybos, daugelįpio priekybinio bendradarbiavimo sistema, jo jos nauda. Ir yra siūloma įvairių sprendimų, požiūrių, pasiūlymų, kaip būtų galima tinkamai organizuoti tarptautinę priekybą. Ne tik, ne tik sudarant dvišalius priekybos susitarimus. Taip pat noriu pabrėžti, jog yra labai sunku uh, matyti, kad kai kurios vyriausybės priima e, nepažangius sprendimus, kai PPO 160 šalių mm, imasi sprendimų ieškodamos kompromisu. Nepaisant to, aš noriu pabrėžti, kad mes turime atsižvelgti ir susirūpinimą, kurį išsakė ekspertai, specializuotas nevyriausybinės organizacijos – dėl balyje iškilusių problemų, atsiprašau, dėl sustrimo dėl, e, su baliu. Ir Nairobije ministrų susitikimas vyko. Pirma problema, kurią noriu pasakyti, priekybos palengvinimo teikiama nauda galbūt yra pervertinta tiek BVP, tiek užimtumo prasme. Dalyvaujančios vyriausybės privalo investuoti milijonus į reglamentavimo veiklą, į infrastruktūrą ir susirimas sudaromos remiantis e, įsipareigojimu, kad kiekvienas investuotas doleris sugrįž, duos 2 du dolerius pelno. Pavyzdžiui, mes neseniai sužinome, kad Didžioji Britanija padidino savo ketinimus daugiau investuoti. Es taip pat įsipareigojo 4 milijonus eurų skirti parem, siekiant paremti tuos reikalavimus, taip pat ir 400 milijonų, taip pat ir valstybės narės atlikti tyrimai ir mes juos atsižvelgėm, juose sakoma, kad priekyba, tarptautinė priekyba duoda labai įvairialypius e, rezultatus ekonomikai. Pavyzdžiui, 700 tūkstančius e, darbo vietų gamybos rytyje gavo valstybė narė, tačiau prarado 2 milijonus darbo vietų žemės ūkio sektoriuje. E, nacionalinės ekonomikos restruktūrizavimas e, turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į tą e, naująjį tarpinės prekybos poveikį. Taip pat reikėtų kovoti su vairiais narkotikų, mafijos, įvairiomis narkotikų mafijos veiklomis. Taigi reikėtų kur kas išsameu, giliau išnagrinėti priekybos e, sistemą. Taip pat mes turime susijęti mūsų požiūrį priekygoros rytyje su tam tikromis papildomomis lydinčiosiomis priemonėmis, kurias turėtų kiekviena įmonė atsižvelgti, kiekviena valstybė atsižvelgti ir tuomet sustrimas dėl priekybos lengvinimo galės duoti teigiamų rezultatų, nes jeigu bus neatsižvelgta į tuos papildomus dalykus, tai rezultatai gali būti neigiami. Ir galiausiai imės imtasi žingsnių ir organizuoti ekonomiką ir, ir tai susiję su į eksportą orientuota kryptimi, tam tikras prieinamasis laikotarpis yra nustatytas didėja e, taip pat konkurencija importuojamų prekių srityje. Ir visos besivystančios šalis e, e, skiria tam nemažai dėmesio. Prekybos lengvinimo sustarimas, balio prekybos lengvinimo sustarimas kaip tik ir apibrėžia tas sąlygas, aš, kurias aš pateikiau su tam tikrais pavyzdžiais. Reikėtų daryti skirtumą tarp sąžininkos priekybos produktų ir potencialių nesažininkos priekybos protungų. Tai būtų prarasta galimybė skatinti tvaresnės priekybos e, formas. Ir mes stengsimės padėti pranešėjai ir aš laukiu konstruktyvaus uh, bendradarbiavimo, sprendžiant išsakytas problemas ir mes, šis komitetas, taip pat turime prie to prisidėti ratifikavimo procese. Ačiū. Toliau ponas Garinsolti, e, priekybos generalinio diktato atstovas. Ačiū pirmininkė, dėkoju gerbiamiems nariams už malonių žodžius, kalbant apie šį sustrimą. Kelios pastabos buvo išsakytos. Pirmiausia, vystimasis Taip, bus skirtos lėšus, žinoma, mes turime įsipareigojimus e, iš ES, iš valstybių narių ir tikrai raginama koordinuoti atskirų donorų veiklą, siekiant užtikrinti, kad ta parama būtų veiksminga. Dėl naudos aš EBPO naują tyrimą atliko ministrų tarybos metu, birželio mėnesį tai buvo e, patikti tie duomenys dėl priekybos teikiamos pot, potencialios naudos. Besivystančiams šalims tai padidės 15 procentų ta nauda. Taip yra pirmas žingsnis tinkama linkme, tačiau tuo pačiu didžiulis iššūkis būtina užtikrinti, kad PPO įvykdytų visus savo įsipareigojimus. Nairobėje kitą, sekant, ateinantį gruodį e, vyks, susitari, e, vyks posėdis, vyks diskusijos ir būtina teikti politinę paramą, nes tai yra ypatingai svarbu, norint pasiekti sėkmės. Keletą žodžių apie pasaulio e, priekybos lengvinimą priekybos lengvinimo sustarimas nėra susijęs su tolesniu liberalizavimu, tai yra susijęs su naudos gavimu į liberalizavimu tam tikrose valstybėse, liberalizuoti muitinių struktūrą, kuri e, leistų pažangiau tvarkyti priekybą. E, ir narės, valstybės narės galės dalyvauti daugiau eksporto veikloje, čia nekalbama apie importą ir čia yra tiesiog dalyvavimas bendroje pasaulinėje grandinėje. Dar kartą dėkoju už paramą. Prašau, kas yra jūsų pastangose daryti tam tikrą spaudimą ar teikti rekomendacijas trečiosioms šalims 66 PPO narės jau pradėjo procedūrą dėl ratifikavimo. Mes ratifikuosime ir tai bus 28 valstybės, taigi mes laipsniškai artėjame prie tos lenkščio, tai yra 108 narės turėtų ratifikuoti šį susitarimą, tai yra pirmasis susitarimas nuo 95 metų ir Tikimės, kad tai leis pasiekti sėkmės Nairobėje kitais metais. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad mes visi tikimės sėkmės. Pablo, dėkoju, pirmininkė. Aš noriu dar kartą pabrėžti šio sustrimo svarbą, stiprinant multer... daugia šališkumą. Dėkoju kolegoms už žodžius, už malonius žodžius. Ir aš manau, kad reikia kuo greičiau patvirtinti šį sustarimą. Mes labai aiškiai žinia pasiunčiame e, visoms šalims ir manau, kad galime, kad galime pasiekti dviejų trečiųjų narių ratifikavimą. Dėkuoju už jūsų paramą ir aš toliau tęsiu darbą. Ačiū. Labai ačiū, Pablo. Galutinis terminas šio pranešimo bus birželio 23 diena. Gerai, o dabar galime pereiti prie šeštojo punkto. Ponas Oreilis neatvyko, bet pane Begin pristatys viską jo vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, Davido Borelį vardu, kuris jie negalėjo išvykti iš Italijos, norėčiau pakomentuoti šį čia ataskaitą. Pirmiausia, apie metodologiją. Tas pranešimas, apie kurį diskutuojame ir dėl kurio balsuosime šiandieną, buvo labai sunkaus darbo rezultatas. Ponas Borelį dirbo kartu su kitais kolegomis, rėmėsi jų pastabomis ir būtent tai leido parengti tą tekstą, kurį šiandieną matome prieš save. Norėčiau padėkėti ir Buchnerą, ir Martin, ir Lariuo, Sašak ir kitiems prisidėjusiems prie šio darbo. Kitimasis nuomonėmis padėjo parengti tą galutinę pranešimo versiją. Buvo pateikta daug pakeitimų ir tai rodo, jog subsidiarumas apima plačiau nei šią ataskaitą. Panas Junkeris taip pat neseniai apie tai išnekėjo. Jis paskelbė geresnio reglamentavimo savoką. Vadinasi, Europos teisės aktai turi būti naudingesni patiems piliečiams. Visa tai yra susijęs su subsidiarumo principu. Pagal tai reikia priimti geresnius sprendimus, kurie būtų kaip įmanoma arčiau piliečių. Seniau buvo bandoma veikti labai plačiai, išbarstytai, o mes norėtume, kad tas metodas būtų pakeistas. Dėl to ir kalbame apie geresnį reguliavimą. Subsidiarumo principas leidžia nuspręsti, kuriuo lygiu geriausia priimti sprendimą ar ES ar nacionaliniu lygiu. Tai taip pat aktualu ir tokiams daryboms kaip TTIP. E, pirmas straipsnis e, leidžia valstybėms narėms išsakyti savo pastabas, taip pat yra siekiama daugiau skaidrumo dėl dėrybų, e, numatomas konsensusas įvairių grupių Visą tai atspindi tą reikalavimą pateikti daugiau informacijos apie tokias dėrybas kaip TTIP. Dabar komisijos nariai taip pat nori to skaidrumo ir tai rūpi visiems. Tikiuosi, kad būtent tam bus skiriamas pagrindinis dėmesys. Dėl subsidarumų principo taikymo prekybos politikos srityje ir taip pat SMDS, tai yra susijęs su nacionalinė kompetencija ir sąjungos kompetencija, vadinasi, mums reikia daugiau aiškumo ir dėl užsienio investicijų ir dėl ASDS, kaip tai paveiks valstybių narių prerogatyvas. Mes dažnai manome, kad šis rytis yra nutolusi nuo subsidiarumo, bet taip nėra. Reikėtų nepamiršti mikrofinansavimo, taip pat ekspost ir eksante vertinimo. Šiaip jau aš labai džiaugiuosi, kad dabar frakcijose dauguma pritarė tam patikrinimui, kurio metu siekiama nustatyti galimą sukčiavimą, taip pat yra įvertinami prekybos, įvertinamos prekybos priemonės. Mes norėtume, kad poveikio vertinimai būtų atliekami dar iki pradedant dėrybas, o ne po to. Mes e, turėtume atsižvelgti į platų kontekstą. Be to reikia nepamiršti ir strateginių aspektų. Juk čia ir pilietinė visuomenė, ir mažas bei vidutinės įmonės turėtų prisidėti priimant sprendimus prekybos rytyje. Mes kalbame apie tai, kad piliečiai privalo įsitraukti į tą demokratinį procesą ir tai iš tiesų labai svarbu. Reikėtų numatyti minimalius reikalavimus, kad išsiaiškintume, ar viešasios konsultacijos buvo naudingos ar ne. Ponas Borelį taip pat norėtų padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šį dokumentą. Mes nekalbame apie kažkokius abstrakčius principus ar apie techninės detalės. Tai, ką mes aprašome, turi poveikį visai ES ir jos piliečiams. Aš tikiuosi, kad diskusijos bus labai įdomios ir kad mes pasieksime konsensus. Ačiū. Labai ačiū. Ar šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti? Gal norėtumėte pakomentuoti pranešimą ir pakeitimus? Taip, aš turiu pastabų iš Karin. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Mes kalbame apie subsidiarumą ir proporcingumo ataskaitą, ar ne? Tik norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą ir taip pat už tai, kad bandė rasti kompromisą tarp skirtingų pakeitimų. Akivaizdu, jog buvo iš esmės sutarta dėl to, jog subsidiarumo ir proporcingumo principai yra ir bus vis svarbesni faktoriai primant teisės aktus. Tačiau mano frakcijai kyla dvi pagrindinės problemos. Pirmiausia, dėl poveikio vertinimo, antra, dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ES, teisė, ES e, sprendimų prieimimo procedūroje. Politikos krypčių sudarytojai privalo žinoti, kokį poveikį turės tas primtas sprendimas, kai jis bus įgyvendinamas. Aš visuomet pritariu tam, kad reikia remtis įrodymais priimant sprendimus, tačiau man atrodo, kad dabar yra puolamas analitinis procesas, um, nes yra siekiama tiesiog daugiau investicijų ir didesnių prekybos apimčių. Pavyzdžiui, dėrybos su Koreja parodė, jog buvo visai ne taip, kaip numatė poveikio vertinimas. Galiausiai dėl nacionalinių parlamentų suprantu Europos komisijos sprendimą perduoti Singapūro susitarimą e, teisingumo teismui, bet reikėtų nepamiršti, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi būti įsitraukę į tą procesą ir komisijos vicepirmininkas taip pat turi informuoti apie visą tai. Dėkuoju dabar e, Ruas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išsakyti kelias pastabas dėl šio pranešimo. Jūri yra vadovaujantis komitetas šiuo klausimu. Aišku, ir tarptautinės prekybos komitete yra kalbama apie subsidiarumo bei proporcingumo principus. Nesgi Yra svarbių išimčių, pavyzdžiui, makroekonominė parama trečiosiam šalims. 112 straipsnėje yra numatomi susitarimai su trečiosiamis šalimis. Reikia gerbti tokį principą. Tai mums patinka, jog pono Borelį ataskaitoje yra atsižvelgiama į šiuos elementus. Dauguma pateiktų pakeitimų buvo priimti, buvo pasiekti šeši kompromisai O dėl 22 pakeitimo penktosios dalies, 25 dalies, mums atrodo, kad penktame kompromise tai nepakankamai atspindėta ir už tai norėtume, jog būtų rasta alternatyva. Mūsų supratimu reikėtų geriau atsižvelgti į aksantę poveikio vertinimą ir taip pat ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį. Visą tai yra labai svarbu darantis su e, tomis šalimis, juk tai labai paveiks ir e, jų piliečius ir mažas bei vidutinės įmonės. Dėl šešto pakeitimo taip pat e, kila klausimų dėl tų minimalių kriterijų. Kalbu apie atitikties reikalavimus ir išankstinės konsultacijas. Juk mes čia kalbame apie e, tam tikrą šalių grupę, kuri kelia problemų. E, visgi bendrai paėmus, mums patinka darbas, kuris buvo padarytas ir labai svarbu, jog būtų užtikrintas e, balansas tarp institucijų ir skirtingų politikos sričių. Reikia tą pusiausvyrą išlaikyti. Norime kovoti su muitų barjerais, skatinti priekybą ir taip pat užtikrinti uh, geresnė e, prekyba, būtent taip ir buvo numatyta sutartyje. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, Jörg Leitfried. Dėkui, kolegos. Kolega Gleichfield šiandieną negalėjo atvykti, taigi paprašė manęs jo vardu išsakyti pastabas dėl metinės 2012-2013 susidarumo proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Jis džiaugiasi glaudžiu bendradarbiavimu, kad buvo sutarta dėl šešių kompromisų ir tas sprendimas rodo, kad kalbant apie prekybos susitarimus, labai svarbu, kad valstybių narių ir ES kompetencijos būtų labai aiškiai apibrėžiamos ir interpretuojamos visur vienodai. Ir tai reikš, kad bus laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Ir tokiu būdu tarptautinių susitarimų kontekste bus sukūriama nauda tiek verslui, tiek piliečiams, bet tai, to pasieksime tik tai dirbdami iš vieno. Taigi, ES kompetencija prekybos rytyje turi būti apibriešta, tai yra ir padaryta sutartis ir tai yra labai gerai. Ir labai gaila, kad kai kurios valstybės narės vis dar tebe taiko įvairias blokadas, iškyla problemų dėl jungtinių tautų skaidrumo užtikrinimo konvencijos laikymos ir panašiai. E, tačiau e, šiuos sustarimus yra pasirašytos ne vien tik tai ES valstybės narės, dėl to tos problemos ir iškyla. Todėl reikia toliau bendradarbiauti su visų pasauliu, nes esame gaužiai susijęs investuotojais iš trečiųjų šalių. Ir taip pat būtina numatyti pilietiniai visuomeniai svaresnį balsą, kalbantis ir derantis dėl prekybos susitarimų. Tiek būtų pastabų dėl šios nuomonės. Dėkui. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet baigsime diskusijas. Dėl šio pranešimo ir po kelių minučių dėl jo balsuosime. Taigi, toliau dešimtasis punktas. Prieš pradedant darbą su šiuo darbo atvarkės punktu. Ponės ir ponai, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad vakar koordinatoriai nusprendė surenkti dar vieną posėdį, jis vyktų birželio 29 dieną. Nuo 3 iki pusės 5. Koordinatorių posėdis vyks nuo 3 valandos iki pusės 5. Po to vyks diskusijos dėl 116 pakeitimų transatlantiniai priekybos ir investicijų partnerystiai. Tie pakeitimai buvo pristatyti plenarinėje sesijoje. Taigi, birželio 29 diena, tą dieną vyks papildomas posėdis, jis prasidės nuo koordinatorių posėdžio kuris prasidės trečią valandą ir truks iki pusės penkių, o pusę penkių prasidės diskusijos dėl 116 pakeitimų, kurie e, buvo pristatyti e, plenarinėme posėdėje. Tai yra pakeitimai tie tip, po to balsuosime dėl šių pakeitimų ir e, taip pat spręsime, ar reikės pritarti prašymams balsuoti dalimis ar ne. Kaip žinote, jeigu penki komiteto nariai palaikys pakeitimus, pritars jiems, tuomet jie liks, bet be abejo viską padiskutuosime išsameu. Taigi, birželio 29 dieną, 3 valandą vyks koordinatorių posėdis, o nuo pusės penkių diskusijos ir balsavimas. Toliau. dėl balsavimo. Prašyčiau padėjėjų nesėdėti greta parlamento narių. Tiesiog, kad būtų aišku, kas yra parlamento narys, o kas ne. Prieš pereinant prie balsavimo norėčiau atlikti bandomąjį balsavimą su balsavimo kortelėmis, kad įsitikintume, kiek yra atvykusių parlamento narių ir kiek yra atsinešę balsavimo korteles. Taigi balsavimą pradedame. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Vienu nariu iš EPP yra per daug. Taigi 36 yra nariai ir visi 36 ir balsavo. Puiku. Pone Arena. Pirmikė, ar prieš, testa, prieš bandymą balsamo galėtumėm pakalbėti apie patį balsavimą? Ar galėtumėt papasakoti, dėl ko mes balsuosim? Please, can you... Gal galėtumėte dar kartelį užduoti klausimą? Just... Aš norėjau jūsų paklausti, kad prieš atliekant balsavimo bandymą, ar būtų galima padiskutuoti, pakalbėti apie tai, dėl ko mes balsuosime. Na, mane šiek tiek nustebino jūsų klausimas, nes balsavimo tvarka yra aiškiai išvardyta. Dešimtasis punktas Balsuosime dėl subsidiarumo ataskaitos, kurią ką tik aptarėme. Po to balsuosime dėl trišalio dialogo dėrybų ir vėliau dėl geografinės nuorodos apsaugos. Tokia bus balsavimo tvarka. Prašau, panė Rena. Mes turėjome, turėtume trilogo dėl konfliktų, dėl naudingų ištikasinų. Turiu klausimų. Pirmiausia, mes balsuojame dėl to, kad bus pradedamos trilogos, o antra, mes balsuojame dėl komandos sudėties, kuri vyks į trilogą. Aš neprieštarauju tam, kad mes e, turėtume balsuoti už tai, kokią komandą vyks į trilogus, tačiau, man atrodo, kad dėl pirmojo dalyko mes neturime balsuoti, nes mes jau e, plenarinė sesija balsavome už tai. Ir jūs, kaip pirmininkas, turėtumėt paprašyti balsuoti plenarinėje sesijoje dėl paties fakto, kad mes turime pradėti trilogą. Ar tai yra normalu, kad mes turime du kartus balsuoti vieną kartą e, plenarinėje sesijoje, o antrą kartą komitete dėl paties fakto, kad turime pradėti trilogą? Aš keriu klausimą dėl tokios procedūros ir aš prieštarauju tam, kad mes turime antrą kartą balsuoti čia, INTA komitete, dėl to, kad apskritai reikėtų balsuoti. Pone Rina, labai aiškiai noriu dar kartą pasakyti, kad plenarinėme posėdėje balsavome dėl to, ar reikia sugražinti šitą klausimą į komitetą, kad ten būtų balsuojama dėl trilogo procedūros pradėjimo. Buvo pritaikyta 63 taisyklė iš darbo tvarkos taisyklių, 62 taisyklė, kur labai aiškiai yra nurodyta, kad sprendimas pradėti trišalį dialogą yra priimamas komiteto e, balsų daugumos sprendimu. Ir e, šios taisyklės ir laikysimės. Mes netgi specialiai pasikonsultavome su teisės tarnyba šio klausimu ir esu tikras, kad ponas Pasos jums gali e, viską dar išsameu paaiškinti. Prašau. Ačiū pirinkė. Aš galiu atsakyti į ponios Sereną klausimą. Aš manau, iš tiesų, kad tai, kas buvo plenarnėje sesijoje, tai yra pateikti informaciją komisijai, tačiau plenarinė sesijoje negalima priimti sprendimus pagal 63 straipsnį dėl procedūrų reglamento. Tai yra, ar inta komitetas turėtų dalyvauti trilogo e, sprendimuose. Šis sprendimas priklauso jūsų komitetui ir egzistuoja konkreti balsavimo taisyklė. Mes turime balsuoti kvalifikuotą balsų daugumą jeigu norime dalyvauti dėrybose. Tai nėra sprendimas priimtas plenarnė sesija, tai yra komitete priimamas sprendimas. Nes plenarnė sesija tik tai perdodamas šis sprendimas Europos komisijai, tas sprendimas, kuris priimtas šiame komitete. Taigi aš pritariu tam, ką jūs pasiūlėte, pirmininkė. Dėkoju, ponė Žado, prašau. O po to jau prašysiu daugiau nebekomentuoti šito klausimo. Tai yra tam tikras e, konkretus aiškinimas to, kas įvyko plenarinė sesija, mes visi dalyvavome, ten matėme tai ir ten buvo balsam už tai, kad pradėti dėrybas ir aš esu labai nustebęs, kad sakoma, jog plenarinė sesija neturi autonomiško sprendimo dėl tarptautinės e, priekybos e, komiteto sprendimo kai plenarniai sesijoje priimamas sprendimas, tai jis yra priimtas. Ir jeigu mes e, balsuosime dėl, e, dėl komandos sudėties, tai yra visiškai teisėtas. Bet plenarinėje sesijoje jau yra priimtas sprendimas dėl pradėjimo tų dėrybų. Ir man labai keista, kad čia yra bejojama tuo balsavimu, autonomišku suvereniu balsavimu, kuris buvo plenarinės sesijos metu. Ponas Kaspari, kolegos norėčiau pasakyti porą dalykų. Visų pirma, koordinatorių posėdį tą patį jau sakiau, apie tai, kaip mes visi dirbame kartu. Anksčiau buvo susitarta, kad tas klausimas, ar iš plenarinės sesijos kas nors bus gražinama į komitetą arba e, kai būdavo daromas sprendimas, dėl to reikia pradėti trialogą ar ne, visą laiką iš pradžių būdavo tariamasi komitete, o praėjusią, praėjusią savaitę per plenarinį posėdį nebuvo jokių šankstinių pranešimų. Man pasakė, aš paklausiau, ar kas nors yra planuojama, šio klausimo man pasakė, kad ne, o po to staiga buvo nuspręsta šitą klausimą grąžinti į komitetą. Trišalio dialogo pradėjimas net negali būti pageidaujamas plenarinėje sesijoje. O Ir man atrodo, kad prieš penkias savaitės kai kas bandė e, imtis įvairiausių triukų, dabar atrodo, kad taisyklės bandoma interpretuoti įvairiausiais e, aspektais. Ir taip, yra parengta nuomonė, todėl mes ir balsuosime, bet manau, kad mes turime dirbti laikydamiesi parlamento taisyklių, o ne veltis į tokias karštas diskusijas tai, kas įvyko plenarinėme posėdėje, negali būti laikoma argumentu. Negalima sakyti, kad kažkas buvo nuspręsta plenarinėje sesijoje ir viskas. Ne. Iš plenarinio posėdžio klausimas buvo perduotas mums ir mes turime čia dabar atlikti savo pareigą tiesiog. Dar kartelį, kad visiems būtų aišku. Sprendimas primtas plenarinėme posėdėje buvo atliekamas pagal darbo taisyklių 62 straipsnio pirmąją dalį. Pone Kaspar, jokių triukų niekas nesiemė. Mes priemėme bendrą sprendimą laikydamėsi šitos taisyklės. Taip, pavadinimas darbo tvarkės punkto buvo klausimo e, e, perdavimas komitetui, kad jis balsuotų dėl trišalio dialogo pradėjimo. Tačiau 63 taisyklės antrojoje dalyje yra kalbama apie tai, kada, kaip yra priimami sprendimai dėl trišalio dialogo pradėjimo komitete. Ir ta taisyklė yra labai aiški ir aš norėčiau jos ir laikytis pažodžiui, nes jūs turbūt to iš manęs ir tikitės. Ir aš noriu visus patikinti, kad taip ir darysime. Elgsimės pagal taisyklės. Taigi, visų pirma, balsuosime dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Pono Borelio pranešimas. Visų pirma, balsuosime dėl pirmojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, Manau, kad atmesta. Ne, manau, kad patvirtinta, bet gal patikrinkime dar. Galėsime išbandyti balsavimo sistemą. Pradedame balsuoti. Atsiprašau, vertime buvo pasakytas šeštas kompromisas, bet jūs turėjote turbūt galvoje šeštą pakeitimą, ar ne? Taip, svarbus patikslinimas. Gerai, tai šeštasis pakeitimas, ar ne? Pono Leichfried pakeitimas. Gerai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Primta. Toliau septintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Kompromisinis pakeitimas numeris 5. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktasis A kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. 28 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 30 balsavo už. Sveikiname poną Barelį. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die. Toliau balsuojame dėl geografinių nuorodų apsaugos ne žemės ūkio produktams. Pradėsime nuo ketvirto kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Kompromisinis pirmas pakeitimas už? Prieš? susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis penktas pakeitimas Yra komentaras, tai yra klausimas dėl to, ar 39 pakeitimas atkris ar ne. Mes ateičiai panagrinėjame ir taip, tai yra alternatyvus modelis. Atkris šis pakeitimas, jeigu penktas kompromisinis bus patvirtintas. Balsuojama dėl penkto kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas už,

Atmesta. 46 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 47 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 48 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 49 už prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame už nuomonės projektą su pakeitimais, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 40 balsų už. Sveikinimas poniai Moska, kuri šiandien negalėjo dalyvauti. Toliau, 13 klausimas. Balsavimas dėl trialogo ir dėl dėrybinės komandos sudėties. Norėčiau patikslinti. Primenu, kad plenarinė sesija buvo nubalsuota, jog eisime į trilogą. Ir jeigu pasirodys, kad čia komisija po balsavimo komitetas nubals, nubalsuos kitaip negu plenarinė sesijoje, norėčiau teisinės nuomonės. Kokios pozicijos tuomet turėsime laikytis? Plenarinėje balsavo 750 deputatų, o čia komitete 48 deputatai. Ar tai reiškia, kad komiteto nuomonė yra viršesnė arba mažiau svarbi negu plenarinė? Norėčiau teisinės nuomonės šio klausimo. Wir sind in der Geschäftsordnung nicht an Frist. Darbo tvarkos teisyklėse Mes nesame saistumi kokiu nors terminu ar alternatyvių būdų, kaip reikėtų dirbti. Koordinatorių posėdė buvo apsarstytos įvairios galimybės ir koordinatoriai priėmė būtent tokį sprendimą. Damit kommen wir zur Abstimmung über. Balsuosime Liebe Herr Vorsitzender, selbst wenn wir nicht in einer Basis. Pirmininkė. Manau, kad turime nepamiršti, jog mes turime priimti sprendimą komitete. Tai, ką jūs tik pasakėte apie koordinatorius, man tai buvo gana keista, keistas pasisakymas, pirmininkė. Pirmininkas. Kadencijos pradžioje mes priėmė procedūrinį sprendimą koordinatorių posėdėje. Turėjome e, nuspręsti, kaip dirbsime toliau. Darbo tvarkos taisyklėse, jeigu nėra kokios nors konkrečios taisyklės, kaip reikėtų dirbti. Mes priėmėme tokį procedūrinį sprendimą. Pagal darbo tvarkos taisyklės šiandien mes balsuojame dėl to, ar mes dalyvausime trilogo dėrybose ar ne. Ir kaip atrodys dėrybinė e, komanda. Ponas Taradala, prašau. Ačiū pirmkė, atsiprašau. Aš nesu nuolatinis dalyvis šiame komitete, bet situacija yra tikrai rimta. Nemažai e, kolegų uždavė klausimus. Plenarinė sesija buvo nubalsuota Buvo aiškiai nubalsuota už dalyvavimą e, trilogiją, o komitetas turėtų tik tai dėl sudėties dirbinės komandos nuspręsti. Sprendimas priimtas e, koordinatorių posėdė buvo rimtas sprendimas, bet mes norėtumėm teisininko nuomonės. Ir kai paklausime, mes turime čia keletą nuomonių, tris skirtingas nuomonės, mes norime teisininko nuomonės neturime kvestionuoti balsavimo plenarnėje sesijoje. Ponas Kaspary e, kvestionavo jūsų intelektinės galimybės. Mes, mes negalime prieštarauti balsavimui Europos, atsiprašau, parlamento plenarnėje sesijoje. Mes negalime e, abejoti plenarnės sesijos balsavimui dėl to, kad tai nepriimtina vienai ar kitai politiniai frakcijai. Tai yra keistas precedentas. Gerbiami kolegos, manau, kad būtų naudinga paskaityti darbo tvarkos taisyklės. Aš jas kaip tik turiu čia su savimi. 73 straipsnio trečia dalis. Atsiprašau, antra dalis 73 straipsnio darbo tvarkos taisyklėse. Tarp institucinės darybos. Nega, negalima pradėti darybų prieš tai nepatvirtinus atsakingame komitete kiekviename atskiro atveju uh, dėl teisėkros procedūros e, remiantis jos narių dauguma, dėl sprendimų susijusių su dėrybomis. Taisyklėse sakome, kad komitetai negali siūsti kažko į dėrybas, jeigu to nenusprendžia komiteto dauguma. Bet darbo tvarkos taisyklėse nieko nepasakyta, jeigu plenarinė sesijoje jau priimtas sprendimas prieš balsuojant komitete. Mes nusprendėme. Tai koordinatorių posėdėje. Dabar pagal darbo tvarkos taisyklės turime 750 narių plenarinėje sesijoje. Ir vis dėlto sprendimas buvo priimtas plenarinė sesija ir buvo nuspręsta, kad mes turime pradėti dėrybas trilogę. O komitetas turi tik tai pateik, ne tik turi pateikti nuomonę, bet taip pat turi sudaryti dėrybų komandą, organizuoti tą trilogą. Darbo tvarkos taisyklėse nenagrinėjama tokia situacija dėl to, kas jau nuspręsta plenarinė sesija ir kad tai būtų galima ginčyti komitete. Jūs sakote, kad koordinatorių posėdės turėtų tai priimti, bet tai yra viskas priešingai. Demokratinis sprendimas buvo priimtas plenarinės sesijos, jūs norite visą tai perkelti į koordinatorių posėdį, tarsi mažesnių mastelių. Pone Ernari, aš nesakau, kad koordinatoriai turi nuspręsti, aš sakiau, kad komitetas turi priimti šį sprendimą ir aš to laikysiuos. Jeigu bus neigiamai nubalsuota šiandien, tuomet mes turėsime pagalvoti, kaip toliau veikti, kad viskas būtų aišku. Ponas Kaspari. Pone Gaspari. Aš nenoriu asmeniškai pats ko nors pulti, aš tik noriu priminti tai, kas vyko plenarinė sesijoje. Kos buvo paprašyta? Buvo paprašyta pirmininko, kai buvo kalbama apie darbo tvarkos e, taisyklių straipsnį ir tuo pagrindu e, jie kreipėsi, padarė nuorodą, kad e, tai turi būti daroma komitete. Ir tuomet buvo nuspręsta, kad komitete mes turime nuspręsti, ką pasiūsime trilogą. O ko buvo paprašyta plenarinė sesija, tai yra laikytis demokratinių principų. Darbo tvarkos taisyklės labai aiškios. Mes pabalsavome, kad tai būtų perkelta nuspręsti komitetui. komitetui. Mes turime priimti sprendimą komitete. Baikime šį klausimą darbo tvarkos taisyklių. Jos yra visiškai aiškios ir labai aiškiai protokole yra mm, pasakyta kad galutinis balsavimas bus sustabdytas ir bus pradėti, pradėtas trialogas. Laikykime darbo tvarkos taisyklių. Pona Žadu. Reglamentas, taisyklės, kurią jūs perskaitais, egzistuoja, neginčytinai. Bet aš noriu atkreipti kolegų dėmesį, kad aplinkosaugos komitete visi įsipareigojimai dėl trilogo dėrybų yra priimami plenarinėje sesijoje, niekada dėl to nebalsuojama komitete. Taigi, tai yra susiję su darbo metodu, kaip reikėtų dirbti, kaip skirtingi komitetai dirba. Kaip sakė Kaspary, kad jau buvo interpretuoma tai, kas įvyko. Ir kai buvo balsumo dėl to, ar mes pradėsime dirbas ar ne, aš esu labai nustebęs, kad jis neišgirdo, kai 750 deputatų balsavo, balsavo už tai, kad pradėti E, dėrybas ir to klausimo nereikėtų vėl perduoti komiteto. Manau, kad plenarinė sesija buvo labai aiškiai nubalsuota. Äh, Gerai. Kitom frakcijom leisiu pasisakyti ponas Šolc. Ponui, e, pona Žado aš paremčiau šimtų procentų. Ponas Kaspari perskaitė iš protokolo tekstą kur kalbama apie tai, kad bus pradedamas trialogas ir būtent dėl to buvo nubalsuota plenarinėje sesijoje. Mano galva, pozicija plenarinėje sesijoje yra labai iški. Tai yra pradėti trilogą. turėtume balsuoti taip, kaip, nubals, taip, kaip nuspręsta koordinatorių posėdė, tai yra tęsti dėrybas. Pone Arena, ponas Žadu ir ponas Šulc, man yra labai aišku, jog plenarinė sesija buvo nubalsuota. Labai aiškiai, aš neižvelgiu čia jokios problemos. Dabar mes bandome aiškinti darbo taikos taisyklės, kad galėtume tiesiog įsiteikti tam tikriem, tam tikriem asmenim, kurie vykdo politiką. Gerbiami kolegos, mes čia tikrai neturime skubėti taryba kol kas dar nepasiekė susitarimo. 29 dieną turėsime kitą komiteto posėdį ir galėtume tuomet balsuoti 29 birželio. Dėl teisinio iškumo, siekiant užtikrinti, kad mes šimtų procentų esame tikri, koks yra teisinis pagrindas, Galbūt galėtumėm tai padaryti 29 birželio. Pone Haka, prašau. Pone pirmininkė. Mes kol kas dar negalime balsuoti už ataskaitą, kuriuo bandoma rasti rimtos problemos sprendimą. Dabar mes Užsiemame nerimtais klausimais, naudojamės darbo tvarkos taisyklėmis, stengdamėsi užvilkinti šį klausimą, gauti naudos. Aš noriu įspėti kolegas, kurie anksčiau nedalyvavo trilogo drybose. Tai susilpina mūsų parlamento poziciją kitų dviejų institucijų atžvilgių. Dėl tolesnių žingsnių aš palieku tai jūsų nuožiūrai ir darbo tvarkos taisyklių taikymui, kurių mes turime laikytis. Siekiant užtikrinti, kad kiekvieno žaidimo taisyklės yra vienodos Tai yra jūsų sprendimas, bet nesu tikra, kokio daugia, didesnio iškumo mums dar reikia. Ir atidėjimas sprendimo tik tai nutolins sprendimo radimą priekybai naudingomis iškasenomis konfliktų regionuose. Ema, pirmininkė, manau, yra labai aišku, kad šią savaitę tai buvo svarstama, žmonės turi darbo atvarkę, vakar mes apie tai svarstėme ir mano galva nėra jokios priežasties atidėti balsavimą, nėra jokios priežasties vilkinti šį klausimą. Jeigu yra kokios nors priežastys, reikėtų jas, reikėjo jas pasakyti pradžioje e, pirmi, šios posėdžio. Pona Žadau, pirmininkė. Pone Šaku sako, kad mes imam nerimtais politiniais klausimais. Aš nežinau, ar tai yra nerimti politiniai klausimai, kai plenarinėje sesijoje jau buvo primti sprendimai. E, teisinė nuomonė yra neformalus dokumentas pasirašytas, kuris yra išplatintas. Galbūt 20 birželio mes galėtume gauti teisinę nuomonę ir galėtumėm žinoti, kaip, kokia teisinė prasmė to balsavimo. Uh, Vinklė. Kolegos, aš nenorėčiau švaistyti jūsų laiko, bet visgi aš esu šio dokumento pranešęs ir noriu labai aiškiai pasakyti, jog mano manimų situacija yra labai aiški. Plenarinė sesija įvyko aiškus balsavimas, taip pat egzistuoja procedūrinės taisyklės. Tikiu, kad ne vienas iš mano gerbiamų kolegų siūlytų balsuoti dėl e, procedūrinių taisyklių. Tai manau, kad galime tiesiog e, imti ir balsuoti. Ačiū. Also, liebe Kollegen, das Problem, was ich in der Tat habe, ist genau das. Kolegos, Pane Haker ką tik paminėjo problemą. Jei mes norime viską spręsti rimtai, tai visų pirma reikia apeiti tos frakcijų politinius nesutarimus. Juk dėrybos yra toks logiškas tolesnis žingsnis. Tai birželio 29 vyks e, tas posėdis. Ir aš manyčiau, kad mes turėtume atidėti tą balsavimą dėl sprendimo. Mes ir per koordinatorių posėdį diskutavome apie tai. Turėsime aiškę parlamento poziciją tik tokiu atveju, jei konstruktyviai dirbsime kartu. Kitu atveju tiesiog nebus įmanoma sudaryti tos logiškos pozicijos. Tai mes atidėsime šį balsavimą iki birželio 29-osios. Ačiū.